Okay, good morning everybody. Labas rytas visiems. Pradėsim balsavimus. Deja, truputį vėluojame. Paprastai aš kalbu e, švediškai, tačiau balsavimo metu kalbėsiu angliškai, kad, bus, kad jums būtų lengviau mane sekti. Taigi pradėsime posėdį ir pradėsime nuo 11 darbo atvirkės punkto. – 2012 m. metinės augimo apžvalgos užimtumo ir socialiniai aspektai. Gal ponia Rumeva, e, ponas Rumeva norėtų pasisakyti. Aš norėčiau pasisakyti dėl septintojo pakeitimo. Ar dabar kalbėti ar vėliau? Kalbu apie 23 e, pastraipos e, septintą pakeitimą, kur siūloma pakeisti tris žodžius, kur uh, E, kalbama apie socialinius automatinius stabilizatorius. Čia, turėtų būti, čia trys žodžiai turėtų būti pakeisti žodžiu jie. Tai būtų neutralesnis e, formuluotė. Dėkuoju už paaiškinimą. Visų pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų, E, jūsų, ar galėtume balsuoti už pakeitimus nuo pirmo iki šešto e, kartu, ne, e, prieštaraujate, tuomet balsuosime už kiekvieną pakeitimą atskirai. Taip, pradėkime Pradėkime nuo pirmosio, pirmojo pakeitimo. Kas už pakelkite rankas? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antrosis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Trečiojus, trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas, šeštas pakeitimas, kas už, atleiskite, pirmininkas pasitaiso. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Priimta. Dabar septintasis pakeitimas. Tai yra žodinis pakeitimas. Ar turite prieštaravimų e, šiam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Devintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Manau, dėl šio pakeitimo turėtume patikrinti elektroniniu būdu. Prašau, pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. priimtas pakeitimas. Tuomet pereisime prie 12 darbo tvarkės punkto dėl energetinio efektyvumo, energijos vartojimo efektyvumo. Pirmiausia, pradėsime nuo 14 pakeitimo. Kas už šį pakeitimą? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 atsiimtas, periname prie 8 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar perėsime prie septinto pakeitimo. Dėl septinto pakeitimo balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devynioliktas pakeitimas, kas už, prieš, Susilaikė. Priimta. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 9 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 10 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tada pereisime prie 11 pakeitimo. Čia yra atskiras balsavimas. EPP paprašė atskiro balsavimo. Dėl pirmosios dalies Kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, priimta. Dabar perėsime prie antrosios dalies. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tuomet balsuojame dėl pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas numeris 2. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta Manau, dėl šio pakeitimo reikėtų pabalsuoti elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Dėl 13 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas pakeitimas. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Tuomet balsuosime dėl viso nuomonės teksto su pakeitimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta pranešimo nuomonės projektui. Sveikinu, ponia pranešėja. Tuomet pereisime prie 13 darbo tvarkės punkto ir visų pirmiausia suteiksiu žodį poniai Bastos. Prašau. Ombra, com quem tive uma colaboração muito positiva. Eh, Dėkoju, mane pirmininkė, norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Negaliu visų kolegų į vardinti, bet Jamliuko dirbo aktyviai su mumis. E, norėčiau pasakyti, kad kolega negalėjo atvykti, kadangi dėl oro linijų bendrovės streiko turi problemų ir negali dalyvauti mūsų posėdėje. Kai kas iš kolegų pateikė naujų idėjų, kai kas dar užtvirtino seniau egzistavusias. Norėčiau tik pabrėžti, kad man labiausiai rūpėjo štai ką. Mes norime, kad DAFNE programa toliau būtų plėtojama ir vystoma, kad būtų vystomos iniciatyvos susijusios su pilietiškumo ugdymu. Iki 2020 metų turėtų būti apimtas laikotarpis ir kol kas nėra galimybių vystyti platesnės programas ir bendradarbiauti jų pagrindu. Svarbu, kad Dafne neprarastų savo e, tikslų, svarbu, kad būtų kovojama sėkmingai su e, skurdu moterų ir vaikų, su smurtu prieš moteris. Tai štai, tiek norėjau pasakyti, dar kartą dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Dėkoju taip pat APP e sekretoriatų ir komiteto sekretoriatų už pagalbą. Ačiū. Tuomet pradėsime balsuoti. Tuomet pradėsime nuo 23 pakeitimo. Kas už... Pakelkite rankas, kas prieš, susilaikė, priimta. 24 pakeitimas. Jis atkrito, jeigu buvo priimtas 23, kas už trečią kompromisą, kas prieš susilaikė priimta. 31, 32, 29, 27, 26, 30, 28 ir 25 atkrinta. Tuomet pereisime prie kompromiso numeris 4, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ir tai reiškia, kad atkrinta 33 e, pakeitimas. Kas už 34 pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tai reiškia, kad 35, 40 ir 38 pakeitimas atkrenta. Dabar pereisime prie 36 pakeitimo. Kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuosime dėl 37 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 39 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 42 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 43 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Patikrinkime balsavimą dėl 42 pakeitimo. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu dėl 42 pakeitimo. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar dėl 44 pakeitimo balsuosime. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė priimta. 45, 48, 47 ir 46 atkrenta. Tuomet 49 pakeitimas. Kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaikė, priimta. 50 ir 54, už juos balsuosime kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 pakeitimas atkrenta, 55 pakeitimas atsiimtas. Tuomet balsuosime dėl penktojo kompromiso. Kas už, Pakelkite rankas prieš. Susilaikė priimta. Tai reiškia 62, 61, 57, 58, 60 ir 59 atkrenta. Tuomet balsuosime dėl 63 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas. Norite patikrinkit, E, gerai, patikrinsime elektroniniu būdu dėl 63 pakeitimo. Balsavimą pradedame, balsavimą baigiame. Priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tai reiškia, 64, 66 atkrenta. Dabar balsuosime dėl 65 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl 67 pakeitimo, tai yra žodinis pakeitimas. Norėčiau paklausti, ar nėra prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui. Tuomet balsuosime dėl šio žodinio pakeitimo. Kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 atkrenta, dabar balsuosime dėl 69 pakeitimo, kas už, pakelkite rankas, prieš, susilaikė, priimta. 70 atkrenta, balsuosime dėl 71 pakeitimo, kas už, susilaikė, atsiprašau, prieš, susilaikė, priimta. 72 atkrenta, 73 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas, Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tai reiškia, kad aštuntas ir septintas pakeitimai atkrinta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas atkrenta, pereisime prie dvylikto pakeitimo kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas pakei... tryliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 15 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, Manau, dėl šio pakeitimo reikėtų mm, balsuoti elektroniniu būdu. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 18 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas atkrenta. Tuomet balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tuomet balsuosime elektroniniu būdu dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas priimta. Dėkoju, poniai Bastos. Voilà. Okay, we now gonna proceed. Dabar Tęsime posėdį ir aš pereisiu prie švedų kalbos. Kornelis, ponia Kornelisen supiko Okay, please. We now proceed with. Prateskime posėdį. Aš kalbėsiu švediškai, kaip minėjau. Dabar pratesime posėdį. jeigu neužsidėsite ausinių, nesuprasite, ką pasakysiu. Prašau užsidėti ausinės. Kalbėsiu švediškai. Dabar turėtume kalbėti apie 14 punktą. Tačiau ponė Pėtikeinin vėluoja dėl vėluojančio lėktuvo. Todėl kalbėsime pen, dėl penktojo punkto ir vėliau dėl 18 punkto. Gal galėčiau paprašyti visų norinčių pakalbėti, kalbėtis už šios salės ribų. Dėkoju. Taigi nekalbėsime apie 14 punktą, palauksime ponios Petikeinin. Taigi aptarsime penktąjį punktą - moteris ir klimato kaita. Ir suteiksiu žodį pirmiausia pranešėjai poniai Kili Nilsen. Dėkoju, pirmininkė. Durbano viršūnių susitarimas po susitikimas e, po nesėkmių baigėsi nelabai ambicinga sutartimi, niekas labai nesidžiaugia. Kita vertus galima džiaugtis tuo rezultatu e, ir, ir galima du, dvi žinias iš to. E, Pirma, komisaras Lagard pradėjo kurti tam tikras struktūras dėl klimato kaitos su mažiausiai išsivyščiusiomis šalimis. Mm ES požiūris kiek atsilieka nuo Amerikos, mes galime toliau e, dirbti šioje srityje, e, įvairius veiksmus vykdyti. Antras, antra žinia yra ta, kad šio susitarimo pagrindu, vienu iš pagrindų buvo moterys kartu su e, komisarais Koni ir Degard o taip pat Ana Mašabane ir UNFCCC generalinė sekretorė Kristiana Figureš. Taip pat dalyvavo nevyriausybinės organizacijos, vyko e, gretutiniai renginiai ir buvo visur nagrinėjamas e, aspektas moterų ir vyrų lygių teisų bei klimato kaitos. Kas nepaisant to, e, kad e, klimato e, kaitos rezultatai buvo nekokie, galima pasidžiaugti vis tik tais tą konferenciją. Dabar jau žiūrima į moteris ne vien tik tais kaip į aukas, bet, ir kaip, ir, bet kaip ir į veikėjas. E, labai daug prisidedančias prie planetos išsaugojimo. Nepaisant visų tų pastabų yra labai didelė skuba, toje, tame pranešime mes norėjome pabrėžti tai, kad kova su klimato kaita yra labai, labai svarbi, e, kad mes norime e, kovoti su šia klimato kaita ir norime padaryti kad tai būtų prioritetas tiek mūsų vidaus, tiek užsienio politikoje. Diskriminacija susijusi su lytimi E, eina raudonų siūlų per visas visuomenės, mes negalime e, užmerkti akių e, ties šią problemą ir negalime e, nematyti tų idėjų, e, veiksmų, kuriuos reikia pasitelkti, pasitelkti kovojant su klimato kaita. Šiame pranešime aš norėjau tris dalykus pasakyti. Pirmiausia, e, neprivalu, bet e, pravartu atsižvelgti į lyties aspektus e, kartu su klimato kaitos aspektais. Toliau, mainstreaming turi būti taikoma dviems principams vienu metu. Reikia kovoti su neligybė, o tuo pačiu su jos priežastimi. Priežastimis E, didinant moterų emancipaciją bei finansinį nepriklausomumą visuomenėse. Ir galiausiai e, tarp klimato kaitos ir moterų e, reikalo reikėtų aiškiai paralelę išvesti duomenys turi būti renkami lyčių klausimų. Visame pasaulyje moterys yra diskriminuojamos dėl to, kad jos yra moterys, jų poreikiai, jų siekiai e, ir progos e, pasireikšti yra e, netokios ryškios kaip vyrų. Statistika rodo, kad E, ši realija galioja visose visuomenėse ir visose gyvenimo srityse. E, moterims mažiau e, prieinami finansiniai ištekliai, nekilnojamas turtas. Moterys, kalbant apie pasaulio išteklius, turi mažiau jau 20 procentų. 70 procentų moterų pasaulyje gyvena už mažiau negu vieną dolerį per dieną. 17 procentų parlamentarų uh, ir 8 procentai ministrų yra moterys pasauliniu mastu. Moterys labai daug rūpinasi vaikais, pagyvenusiais asmenimis šeima, jos atlieka, jos du trečdalius darbo atlieka, viso darbo atliekamo pasauliniu mastu ir už tai joms mokama tik tais 10 procentų. Uh, to, kas mokama vyrams. E, moterys, moterų mirtingumas yra penkis kartus didesnis negu vyrų e, natūralių katastrofų zonose. Tos tie skaičiai rodo, kad kultūrinės, tradicinės ir socialinės e, kliūtis tarp vyrų ir moterų egzistuoja visur visose srityse, tiek ekonominėje, tiek politinėje, tiek socialinėje ir panašiai. Moterys mažiau turi galimybių prisitaikyti ir pakeisti veiklą, jeigu įvyksta kažkokiu tai gilių pasikeitimų, sakykime, tokių pasikeitimų kaip klimato kaita vis tik tais buvo padaryta tam tikrų e, žingsnių tarptautinėse sutartyse, atsižvelgta į e, tą moterų pažeidžiamumą, IPCC pripažino, kad e, kalbant apie klimato kaitą reikėtų pripažinti lyčių aspektą darbo turkė 21 Rijo ir kitose tarptautinėse sutartyse e, atsižvelgiama į moterų klausimą e, ir dabar kalbant apie vyrų ir moterų neligybę reikėtų pabrėžti du dalykus. Nuskurdinimas. Reikia spręsti skubes problemas tose zonose, kurios susiduria su natūraliomis katastrofomis, o taip pat reikia ieškoti ilgalaikiškesnių sprendimų. Tik tais tokiu būdu Šio, šio aspekto integravimas galės pasiekti savo tikslą ir moterys galės labiau išsilaisvinti. Mūsų e, pranešime yra pabrėžiama, kad tie veiksmai, kuriais siekiama moteris apsaugoti e, kritinėse situacijose ir e, tie veiksmai, kurių imamasi pakeisti politinę klimato politiką, siejasi tarpusavyje ir e, finansavimo mechanizmai, e, konsultavimo gerinimas, švietimas, e, projektai įvairūs, kuriais moterims besivystančiose šalyse ir ES suteikiama daugiau galių turi būti vystomi. Visa tai yra tik tais detaliai atspindėta Europos program, programuose ir programuose susijusia su, su klimato kaita. Iš dalies atsiprašau atspindimą. 2050 metų gairės E, kai ES turi pereiti prie žalios ekonomikos, mažinti emisijas, e, siūlo siekti tikslų, tačiau neatsižvelgia į e, skirtumus tarp vyrų ir moterų. Tačiau ir skirtumai ir sąryšys su klimatu yra. Ir apie tai buvo vakar šnekėta ponios Estrelos pranešime. Žinoma, e, labai glaudžiai su tuo susijusios rytis yra e, žemės ūkis ir transportas. E, šios rytis yra labai vyriškos ir, aišku, kalbant apie išsilavinimą, kalbant apie įmonių kultūrą, moteris, moterų lygybė vyru atžvilgių nukenčia. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes pageidaujame, kad e, lyčių dimensijos svarba negali būti pateisinama kiekvienoje srityje, tačiau e, reikia vis tik tais į tai atsižvelgti ir negalima apsiriboti tik tuo, kad moterys atstovaujamos būna politikoje arba ekonomikoje įgyvendinti integruotą politiką e, vyrų ir moterų lygybės vardan ragina mūsų e, mus e, peržiūrėti e, politikas, kurios, kuriuose nėra pakankamai atsižvelgiama į šį aspektą. E, trūksta mokslinių tyrimų, trūksta skaičių šioje srityje, tiek kalbant apie žemės ūkį, apie transportą, apie žemės ūkio politiką. E, visur reikia atsižvelgti į e, didesnė lygybė tarp vyrų ir moterų. Tai štai ką aš norėjau pasakyti iš savo pranešimo. Ačiū bendra pranešėjams už visas atsiūstas arba atsiūsimas mintis. Aš esu jūsų paslaugos, paslaugoms, galėsime toliau e, diskutuoti, bendradarbiauti, vystant šią temą institucijose ir kartu su kolegomis, ne vien tik kartu su kolegomis, bet ir su piliečiais. Dėkoju poniai Nikilsen. Dabar e, lais žodis jums ir visų pirmiausia žodis poniai Estrelai. Dėkoju ponia pirmininkė. Leiskite visų pirmiausia pasveikinti ponę Kil Nilsen parangus šį pranešimą. Jis tikrai puikiai e, suformuluotas, yra labai įdomus ir labai aktualus. Turint galvoje dabartinį kontekstą įvykus e, Durbano konferencijai. Ir Šio e, klimato kaitos konferencijos rezultatai galėtų būti e, ir geresni, tačiau vis tiek jie nėra tokie e, blogi. Ir šiek tiek padaryta pažangos, kalbant apie moterų įsitraukimą kovojant su klimato kaita. Vakar Čia aptarėme mano nuomonės projektą dėl energijos e, naudojimo efektyvumo ir tai yra labai glaudžiai susijęs su jūsų pranešimo tema. Jūsų e, pranešimas taip pat parodo, kad moterų negalima išbraukti iš jokio ekonominio ar e, socialinio konteksto, kur bebūtų priimami sprendimai. Moteris turi dalyvauti priimant sprendimus. Mes sutinkame su jūsų nuomonės bendraja dvasia, ypač tai, e, kad klimato kaita negali būti neutrali lyčių požiūrių e, klimato kaita turi ryškius E, lyčių aspektu e, pasiek, e, ryškės pasiekmes. Ir tai aiškiau pasireiškia vargingesnėse pasaulio kampeliuose, kur labiausiai pažeidžiami žmonės klimato kaitai. Tai taip pat susijęs su įvairių rūšių diskriminacija ir skurdu. Vandens trūkumas, e, sausros verčia žmonės sunkiau dirbti, siekiant apsirūpinti energijos šaltiniais ar vandeniu. Vaikai turi mesti mokyklas ir padėti savo motinoms apsirūpinti. Mes remiame tą mintį, kad moteris turi būti įtrauktos į visus kovos su klimato kaita frontus, kadangi jos yra pagrindinis, pagrindiniai permainų veikėjai. Moteris turi būti įtrauktos į sprendimų prieimimo procesus kalbant apie prisitaikymą prie e, klimato kaitos ir nepamirštant mokslinių tyrimų šioje srityje. Taigi moteris turėtų dalyvauti ir moksliniuose tyrimuose susijusiuose su e, klimato kaita. Moteris įgyjo daug svarbių žinių, kad būtina siekti ekologinio tvarumo ir moterų negalime ignoruoti. Jos yra jautresnės klimato kaitai ir moterų turimos žinios turi būti gerai išnaudojamos. Kaip e, socialistų ir demokratų grupės e, šešėlinė pranešėja pritariu jūsų mintims e, dėl priverstinės migracijos susijusios su klimato kaita. Turėtume e, pažvelgti giliau į lyčių aspektą tūkstantmečio e, vystimosi tikslų kontekste, vystomosios pagalbos kontekste kur moterų dalyvavimas iki šiol buvo nepakankamas. Taigi dar kartą norėčiau pasveikinti pranešėją, kadangi pranešimas yra tikrai puikus. Jis tikrai neš indėlį siekiant pritraukti dėmesį prie to, kad moteris turi turėti svarbesnį, svaresnį vaidmenį E, visuomenėje, kovojant su dabartiniais iššūkiais. Dėkoju. Uh, Pone Pietikainė, dėkoju, pone pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau prisidėti prie sveikinimų pranešėjai už puikiai atliktą darbą, rengiant šį pranešimą. Ji pažymėjo svarbiausius dalykus ir svarbiausią dinamiką, kuria remiasi šis klausimas. Būtent klausimas susijęs su moterų ir klimato kaitos reikalais. Be abejo, moteris čia yra pažeidžiamiausia grupė tiek ekonominių požiūrių, tiek senkančių resursų požiūrių. Sudėtingesnėse srityse moteris dažnai lieka nuskriaustos. Ir nesvarbu, apie kokią šalis kalbėtume, ar išsivyščiusias, ar besivystančias. Tačiau yra dar kitų pažeidžiamų grupių. Būtent vaikai, jie taip pat yra ta grupė, kuri labai kenčia nuo klimato kaitos. Moterims be abejo reikia daugiau galių priimant sprendimus, įskaitant ir politinės rytį. Dėl to pritariu toms mintims, kad mums yra būtina suteikti moterims daugiau galių priimant politinius sprendimus, įskaitant ir kovą su klimato kaita. Reikalingi specialūs mechanizmai, kurie padėtų teikti pagalbą moterims, e, kai, panašiai kaip e, kalbant apie pagalbą moterims konfliktų zonose, čia galėtų būti teikima pagalba moterims kovojant su klimato kaita. aplinkos, švaresnės aplinkos užtikrinimas ir ištekliai tam taip pat yra tas klausimas, kuris yra esminis kovojant su klimato kaitos padariniais. Jūs taip pat paminėjote segregacinę politinių galių e, sistemą, ar kalbėtume apie politikos rytę ar apie švietimo, na taip, vieni prisima atsakomybę ir bando kažką spręsti, jeigu vyrai pabando o, kontroliuoti visus resursus, mes matome, kad problemų neišvengiama. Jie, pavyzdžiui, būna dažnai atsakingi už biudžeto tvarkymą ir paskirstimą ir panašiai. Taigi Mano supratimu svarbu, kad ir moteris šitam darbę dalyvautų. Pone pirmininkė, reikėtų pranešime pabrėžtume labiau štai ką. Moteris turi vaidinti pozityvų vaidmenį, jos tą daro jau ir dabar. Pagalvokime, kokią didelę visuomenės dalį sudaro moteris. Ir e, jeigu moteris pilietinės visuomenės organizacijose ir nevyriausybinės organizacijos aktyvų vaidmenį, aš manau, kad jos turėtų turėti daugiau galių ir kitur. Moteris auklėja vaikus, moteris e, dėl kasdienio vartojimo e, prekių ir poreikių priima sprendimus. Tad manau, kad jos turėtų turėti daugiau e, galių vietinių ir nacionalinių lygių ir dar aukštesnis lygmenimis priimant sprendimus. Kaip galėtume paremti bendradarbiavimą tarp atskirų organizacijų ir kaip galėtume paremti moterų veiklą. To, tai turėtų būti svarbiausi klausimai, nes jos yra tie žmonės, kurie auklėja mūsų visuomenės narius, kurios, e, kaip jau sakiau, priima sprendimus dėl kasdienio vartojimo. Tad joms reikalinga suteikti daugiau galių. Dėkoju. Dėkoju. Tuomet e, aš pats norėčiau pasisakyti. Aš pats esu e, šio pranešimo šešėlinis pranešėjas ir visiškai pritariu anksčiau kalbėjusioms e, šešėliniams pranešėjams, kad tai tikrai geras pranešimas, kuris iškelia svarbiausius dalykus ir labai gerai paaiškina e, tam tikrus aspektus. Ir nors. E, neretai išgirstu komentarų, e, kuo susiję e, slyčių klausimas su klimato kaita. O jūsų pranešime yra labai aiškus atsakymas, kad yra labai aiškus ryšys, kadangi e, ta klimato kaita turi socialinius aspektus. Jūs tikrai palėtėte visus svarbiausius dalykas. Yra e, tačiau keletą e, dalykų, kuriuos aš norėčiau pateikti kaip pakeitimų, pakeitimų siūlymas. Galbūt galėjome būtų aiškiau paaiškinti, kodėl mes tai darome. E, nes vyrų vartojimas skiriasi nuo moterų vartojimo. Pavyzdžiui, e, vyrai daugiau e, vairuoja automobilius, e, daugiau suvartoja mėsos ir tai sukelia klimato kaitą. Jie tiesiog daugiau prisideda prie to. Ir mes galėtume tai išvardinti kaip ABCD punktus. Ir tos E, e, raidės galėtų būti siejamos su jūsų devintuoju punktu, kur kalbama apie moterų e, sukauptas žinias ir mes galėtume čia pateikti puikių pavyzdžių. Aš bent jau tris tokius pavyzdžius galiu pateikti, kai moteris prisidėjo prie klimato, kovos su klimato kaita suaktyvinimo ir toks pavyzdys yra iš E, Tuniso, kai moteris prisidėjo prie e, vandens e, kaupimo ir skirstimo sistemos Nikaragvoje ir Hondūre. Moteris dalyvauja sodinant medžius ir pasodino 4000 medžių, tai pagerino apsirūpinimo maisto produktais padėti. Ir 93 metais labai daug e, žmonių e, e, žuvo, tačiau Lamasika mieste nežuvo nei vienas žmogus. Ir priežastis, kodėl toks skirtumas susijęs su moterų dalyvavimu šiuose procesuose. Aš manau, tokiais pavyzdžiais galėtume pabrėžti devintojo punkto svarbą. Jūs jau apie tai šiek tiek e, kalbėjote, e, kad moteris gali savo indėlių prisidėti gerinant ne tik moterų, bet ir visų ir, ir vyrų gyvenimą. ES lygmenyje tuose punktuose galime paraginti kviesti ES valstybės į, iškelti lygiateisiškumo tikslus visose politikos srityse. Visos politikos sritis turėtų būti siejamos su lyčių aspektu, o tai neretai pamirštama. Ir tai galėtų būti vienas iš reikalavimo. Aš visą tai pateiksiu Jums raštu. Ir dar kartą dėkoju Jums už labai puikų pranešimą. Dėkoju. Tuomet e, žodis poniai Papadopulų. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Καταγράφονται... Labai ačiū. Aš Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai subalansuotas šis pranešimas yra, ten paminėta viskas, kas turi būti paminėta. Aš taip pat norėčiau paminėti tokį dalyką kaip klimato pabėgėliai, nes pavyzdžiui, besivystančiose šalyse labai dažnai siautėja gamtinės katastrofos ir tos gamtinės katastrofos, ko gero, kyla dėl klimato kaitos. Labai daug vyrų, moterų, vaikų pri, e, tiesiog priversti bėgti, priversti išsikraustyti iš tų teritorijų. Taigi mes e, puikiai suvokiame, ką reiškia būti klimatiniu pabėgėliu, ypatingai kai esi moteris, a, kuri, užsirūp, kuri rūpinasi vaikais, seneliais, ligoniais. Taigi moterys tokiais atvejais yra labiausiai paliečiamos. Moterys nori išsaugoti vientisas šeimas ir tai yra beje ne vien tik tais jų, bet ir visos visuomenės interesuose. Tai, todėl tuos aspektus būtinai reikėtų paminėti. Turi būti užtikrinami mikrokreditai moterims, kad po tokių dramatiškų gyvenimo įvykių moterys vėl galėtų imtis veiklos, ypatingai tose šalyse, kurios dar tik vystosi. Moterims reikia suteikti didesnį vaidmenį. Europos taryboje, kitose e, organizacijose mes konst, galėjome konstatuoti, kad visur, kur moterys gaudavo pinigų iš mikrokreditų, e, tie pinigai būdavo leidžiami vaikams, taigi labai svarbu padėti tiems klimatiniams pabėgėliams, nes per moteris galime palaikyti ištisas šeimas. Ir ši tema būtinai turi būti paminėta, ji to nusipelno. Dėkoju. Dėkoju labai. Gal ponia Pentopais iš eh, komisijos norėtų kažką pasakyti? Much, uh, um... Dėkoju, ponas pirmininkė. Labas rytas visiems. Aš tik tai norėčiau komisijos vardu ir klimato e, generalinio direktorato vardu norėčiau padėkoti už šį subalansuotą pranešimą, kaip ką tik buvo paminėta. Lyčių e, aspektas e, neretai buvo pamirštamas klimato kaitos diskusijose ir būtina kalbėti apie teršalų emisijų um, ribojimą ir nepamiršti e, lyčių aspekto šiame e, kontekste. E, šiuo atžvilgiu besivystančiame pasaulyje klimato kaitos poveikis bus labiau jaučiamas ir ypač labiau jaučiamas moterų mažiausiai išsivyščiusiose šalise. E, todėl tai turi tiesioginį ryšį su pagalba labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Darbo pasiskirstimas tarp vyrų ir moterų E, reiškia tai, kad e, moteris ir vyrai yra netolygiai veikiami klimato kaitos. E, ir Europos komisija su tuo visiškai sutinka. Aš tik tai norėčiau paminėti, kad Europos Sąjunga siekia įtraukti lyčių aspektą į visas politikos e, sritis ir kovoti su lyčių neligybė, ypatingai klimato kaitos srityje. Ir klimato kaitos sritis yra ir viena pagrindinių sričių, kur reikėtų atsižvelgti į moterų ir vyrų e, neligybę komisijos strategija dėl neligybės e, tarp vyrų ir moterų nuo 2010 iki 2015 metų ir vystomasis bendradarbiavimas iki 2012 e, metų Europos lyčių lygybės institutas E, taps Europos kompetencijos centru e, šiais klausimais e, ir parengs pagrindinius rodiklius dėl moterų įtraukimo į visus šios politikos klausimus. E, lyčių lygybės klausimas yra labai svarbus mūsų strategijai 2013 iki 2013 metų ir mūsų komisaras šiame e, komitete lankėsi lapkričio mėnesį, ji paminėjo, e, kad pagrindinis dalykas susijęs su su lyčių aspektu ir klimato kaita, tai yra besivystančios šalis. E, tačiau šis klausimas turėtų būti sprendžiamas ir europinių lygmenių. E, komisija e, atsižvelgia į pranešimo pageidavimus. Mes būtinai į juos atsižvelgsime, juos išnagrinėsime ir e, sugrįšime su jumis e, su e, atsakymu, ką mes galėtume padaryti iš savo pusės. Dėkoju. Dabar baigiamasis žodis poniai Kyl Nilsen. Tai Aš tik norėjau pasidžiaugti, nes pakeitimai, kurie buvo pakeiti geri, jie patobulins pranešimą, taigi visiems labai ačiū, laukiu jų. Dėkoju. Šią diskusiją baigsime ir norėčiau pranešti laiko e, grafiką. E, galutinis pakeitimų patikėtimo terminas yra sausio 10 diena, 12 valanda. E, sausio 25-26 šie pakeitimai bus aptarti 27-28 vasario apie tai bus, e, jie bus diskutuojami plenarinėme posėdėje, sprendžiama bus e, kovo mėnesį. E, tuomet pereisime prie 14 darbo atvarkės punkto. Tai yra klausimas susijęs su moterų dalyvavimu priimant politinius sprendimus, kokybė ir lygybė. Prašau, žodis poniai Petikainin puheenjohtaja. Hyvät ko- Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Kaip sprendimus priimantis moteris, e, e, asmenys moteris dalyvauja, nes moteris pagal E, hartija e, bendrų e, teisių ir laisvių turi tokias pačias teisės kaip ir vyrai sprendimų prieimimo procese įrengiant tuos sprendimus. Moteris yra labiausiai izoliuota grupė, mažiausiai atstovaujama grupė, priimant sprendimus šalia mažumų. kuo didesnė įvairovė yra priimant sprendimus, tuo labiau atspindima įvairovė. Visoje Europos Sąjungoje mums rūpi, kad vietiniu mastu moterims primant sprendimus na, e, tas procesas lėtėja arba tiesiog stovi vietoje. Kalbant apie e, vyrų ir moterų kiekį priimant sprendimus, jų turi būti bent jau 40 e, procentų, bet geriausia, kad būtų 50 ir 50. gerbuvio klausimai, vaikų klausimai, senelių klausimai, darbo sąlygos moterims yra, moterų yra prastesnės, jos e, praščiau gali dalyvauti sprendimų prieimime. Ir visuomenės ateities planavime. Labai stiprus E, stereotipai gyvuoja žiniasklaidoje, politinėse partijose. Ir dėl to moterų dalyvavimas būna be galo ribotas. Kita vertus, moteris galbūt ir pačios kaltos, bent jau taip galvojama, įvairiose struktūrose, nes moteris labiau nori nedirbti, o rūpintis vaikais. Nors iš tikrųjų tai moterų galimybės dalyvauti sprendimų prieimimo procese yra labai ribotos. Politinėse struktūrose, pavyzdžiui, jeigu moteris kandidatuoja į kažkokius postus, irgi yra pakankamai sunku Aišku, moterų išrinktų skaičius būna daug mažesnis negu vyrų. Socialinė prasme, švietimo srityje moteris nukenčia lyginant su vyrais. Politinių požiūrių visą tai yra labai svarbus aspektai. Ekonominių požiūrių. Vėlgi, moterims sunkumų iškyla daugiau. Sistemose politinėse sistemose, kai kandidatai vykdo savo rinkimų kampaniją, vėlgi matoma, kad kandidatai vyrai turi daugiau išteklių reikalingų kampanijai. Jeigu kalbėtume apie politinių partijų struktūrą, kai moteris kandidatės gali priimti sprendimus dėl išteklių, tai tuomet viskas būna gerai, bet jeigu partijos išdat rankose tvirtai laiko uh, suėmusi valdybą, kuriai vadovauja vyrai, tai tuomet moteriams kyla problemų. Kai dėl politinių sprendimų reikia pasakyti, kad priimant sprendimus šioje srityje moterų yra mažai, net mūsų dienomis. Užduotis vėlgi tarp vyrų ir moterų čia yra paskirstomos nevienodai. Pareigūnai, kurie rengia dokumentus, nuo tam tikro lygmens, vėlgi dažniausiai būna vyrai, kitaip tariant, kai dokumentai rengiami atskiruose komitetuose, kai tie dokumentai patenka į aukštų pareigūnų rankas, jie dažnai tie pareigūnai gali netgi ekonominius sprendimus pakeisti. Kitaip tariant, šiame lygmenyje irgi dominuoja vyrai. Ir manytume, kad yra laikas moterims būti plačiau atstovaujamoms. Dėl to reikia atlikti didžiulį paruošiamą į darbą, numatyti reikiamas procedūras, jų pakeitimus įgyvendinti. Moterų požiūris dažnai nebūna atspindimas dėl egzistuojančios struktūros, nes pirmiausia, tie, jiems sunkiau savo nuomonę pateikti, antra, kaip jau sakiau, aukšti pareigūnai turi galimybę pakeisti kontekstą iš esmės. Moteris labai aktyviai veikia asociacijose atskirose nevyriausybinėse organizacijose. Pone pirmininkė, šiame pranešime aš bandžiau pasiremti labai konkrečių sąrašų, priemonių sąrašų. Tų priemonių kol kas mūsų dėžutėje trūksta, kad būtų galima užtikrinti lygybę. nacionalinių lygmenių ir europinių lygmenių privalu vykdyti tokias strategijas, kurių dėka būtų galima atsižvelgti į moterų e, nušalinimo savotiškų nuo politinio sprendimo prieimimo problemą. Norime kurti gerbuvio valstybės, klesinčias valstybės, norime turėti svarbiausias socialinės struktūras, kurios būtų prieinamos mūsų piliečiams norime, kad būtų tinkamai derinamas profesinis ir e, privatus gyvenimas. Tai yra tos priemonės, kurios įgyventintos galėtų padėti moterims kasdieniam gyvenime. Reikėtų teikti efektyvesnę pagalbą moterų organizacijoms. Reikėtų tinkamiau panaudoti ES ir nacionalinius išteklius reikalinga atskira strategija, kuri numatytų privalomas, aistančias priemonės politinėms partijams susijusios nuostatos galėtų būti susijusios, pavyzdžiui, su moterų įrašymu į partijų rinkiminius sąrašus, su jų paskirimu į vadovaujančias pareigas. Toje priemonių dėžutėje, kitaip tariant, galėtume turėti tokias priemonės, kurios paskatintų vieną ar kitą partiją ar susijusią šalį pakeisti sprendimus susijusius, tarkime, su politinių partijų finansavimu. Reikėtų, kad kandidatų sąrašuose vyrų ir moterų būtų vienodas skaičius. O paskui, priimant sprendimus, moteriams turėtų būti atstovaujama tinkamiau. Privalu taip pat kelti kvotų klausimą kai nustatomas kandidatų vyrų ir kandidačių moterų sąrašas. Manyčiau, kad taip pat mums reikalingi vienodi principai. Jeigu valstybės narės teikia savo kandidatus užimti Europos komisijos nario vietai, tai manytume irgi, kad turėtų būti teikiama, teikiamos dvi kandidatūros vyro ir moters. Ir uh, Europos komisiją sudarant būtų privalu atsižvelgti į šį lyčių aspektą, kad būtų Europos komisijoje komisijos narių ir vyrų ir moterų vienodai. Ir be kita ko turime kalbėti taip pat ir aukštų pareigūnų, apie aukštų pareigūnų skirimą. Jų irgi turėtų būti panašus skaičius vyrų ir moterų. Čia taip pat reikėtų numatyti kvotas. Kad dėl nacionalinių e, vyriausybių lygiai taip pat reikėtų, kad vyrų ir moterų būtų vienodai užimančių aukštas pareigas. Taip pat turėtume reikšti raginimus ir pageidavimus, e, iš, kurie būtų nukreipti į nacionalinius parlamentus, juos galėtų perduoti Europos parlamentas moterims tuo būdu būtų atstovaujama tinkamiau, pavyzdžiui, skiriant komitetų pirmininkus, parlamento pirmininkus, vicepirmininkus, taip pat turėtų būti, turėtų būti atsižvelgiama į lyčių aspektą ir visos kadencijos metu vyrų ir moterų mano minėtose pareigose turėtų būti vienodai. Na, tikslo 50 procentų pavy... gal ir nepavyks pasiekti, tačiau manytume, kad, na, tai turėtų būti siekiamybė, kad galiausiai būtų galima užtikrinti tam tikrą lankstumą, tačiau tuo pat metu, kad galėtume užtikrinti, jog vyrams ir moteriams atstovavimai bus vienodai ir teisingai. Strategijų kaip tokių paprastai nepakanka. Turime pasitelkti papildomas priemonės, mums reikia vykdyti mokslo tyrimus e, ir priemonių įgyvendinimo priežiūros programas. Europos komisija turėtų tais klausimais užsimti, mokslo tyrimams turėtų būti skiriami reikiami ištekliai, kaip ir vertinimo programams tas darbas turėtų būti atliekamas geriau nei šiandien. Tų programų taip pat nepakanka. Šiandien turime numatyti nacionalinių lygmenių ir ES lygmenių saistančias procedūras, kad būtų galima išsiaiškinti, kodėl, kai siekiama lyčių lygybės vienu ar kitų tikslų, nėra pasiekiama, kodėl priemonės neįgyvendinamos. Ir čia turėtume numatyti aiškias priemonės, kurios leistų atitinkamai koreguoti esamą politiką. Dėkoju už gerą bendradarbiavimą visiems kolegoms, sekretoriatui, šešėliniams pranešėjams ir manau, kad galėsime sėkmingai dirbti toliau. Laukiu mūsų kitų sustikimų, kad galėtume konstruktyviai diskutuoti. Ačiū. Dėkoju dabar žodis jums ir visų pirmiausia norėtų pasisakyti ponia Ovir. Tänan, härra esimees. Ma tänan raportė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį labai išsamų pranešimą, kadangi mano nuomonė jis yra labai išsamus ir mes sutinkame, kad sprendimo prieimimo kokybė priklauso nuo sprendimus priimančių asmenų kokybės. Todėl geriausia, kad visi e, suinteresuoti būtų įtraukti į sprendimų prieimimą procesą ir tai moterų turėtų būti ne 10 ir ne 20 e, procentų, o kaip galima daugiau. Tačiau e, jei mes kalbėsime tik tarpusavyje, jeigu kalbėsime tarp moterų, ar tai padės? mes negalime įtraukti vyrų į šias diskusijas. Ir jeigu mes to nepadarysime, tai mes e, niekur nepajudėsime iš vietos. Todėl manau, kad turėtume e, panagrinėti, kaip įtraukti vyrus, kaip pakeisti mūsų požiūrį šios klausimus. Ir atvirai e, sakant, didžioji dauguma visuomenės narių e, nesuvokia tai kaip svarbi, svarbaus klausimo. Tas visi pokyčiai turi pasikeisti nuo, e, turi prasidėti nuo e, požiūrių pakeitimo. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už e, įdėtas pastangas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, bus pateikta pakeitimų ir mes taip pat bus, busim, mm, e, pateiksime pakeitimų. Tai yra labai svarbus klausimas - teisingumas, demokratija, mes visi atstovaujame e, šiems dalykams ir moterys daugiau negu 50 procentų žmonių sudaro. Tad reikia, kad ir visur jos būtų vienodai atstovaujamos, reikėtų, kad moterų tariamas žodis būtų svaresnis. Ir, ir e, e, reikėtų, kad Europos mastu, tarptautiniu mastu taip pat e, moterų žodis tariamas būtų išgirstas. Tie pakeitimai, kuriuos pateiksime, bus susijęs su politinių partijų ir e, profsąjungų vaidmeniu, kurį jie turi atlikti kolektyvinę prasme, pasaulio srityje ir e, turi dar būti atstovaujami ir institucijose. Mes tiek pasauliniu, tiek europiniu mastu, regioniniu, e, nacionaliniu mastu pastebėjome, kad kai priimamos kažkokios specifinės priemonės, kad būtų e, moterų skaičius didesnis, tos priemonės veikia. Mes jau ėmėmės konkrečių priemonių, kad moterų skaičius dalyvaujančių būtų labiau subalansuotas. Parlamente toks dalyvavimas kartais yra komplikuojamas nes e, moterys yra pakeičiamos, nebūtin, e, ne, nebūna pakeičiamos. Nebūtinai, sakykime, jeigu moteris išeina vaiko auginimo atostogų, ją pakeičia kita moteris tose pačiose pareigose. Ši problema dažnai būdavo labai aštri kai balsavimo metu pranešėja turėdavo pristatyti savo pranešimą, bet jai reikėdavo išėti motinystės atostogų ir niekas negalėdavo jos pakeisti. Tad tuos administracinius e, dalykus kažkaip reikėjo tvarkyti ir būtent e, sąrašas, kuris yra pateikiamas balsuoti rinkėjams, turi būti subalansuotas, kad būtų mažiausiai 50 procentų moterų kandidačių, nes daugiau jų būti gali, bet mažiau tai jau ne. Tokie teisės aktai leistų užtikrinti e, rinkimų metu, kad moterų būtų toks skaičius, koks reikia. Ir ne tik tais nacionaliniu mastu reikėtų veikti, reikia veikti taip pat ir regioniniu mastu. Europa yra tautų Europa, bet ir, e, o tuo pačiu regionų Europa. O regionuose, sakykime, kad ir e, Niderlanduose, kur yra siekiama lygybės, buvo teigiamų pokyčių. Uh, Buvo teigiamų pokyčių, leidžiant atitinkamus teisės aktus ir dėl to tiek parlamentiniu mastu, tiek vyriausybės mastu, e, regioniniu mastu moterų būdavo tiek, kiek reikia. Tai štai kokie mūsų tie busimieji pakeitimai. Dar vieno dalyko nelabai supratau šiame pranešime. dėl subalansuoto moterų atstovavimo politinėme gyvenime. Sakoma, kad 50 procentų turi būti mažiausiai trijų mandatų metu, tačiau tai reikėtų padaryti, reikėtų padaryti taip, kad 50 procentų moterų dalyvavimas būtų užtikrinimas nuolatos. Nežinau, kodėl jūs visada minite tokį dalyką kaip trys kadencijos, tuo tarpu, kai mums reikia, kad moterų nuolatos visada būtų 50, nemažiau kaip 50 procentų. Taip pat jūs kalbate apie tai, kad tėvystės pareigas turėtų sutoktiniai dalintis vienodai. Aš manyčiau, kad tokį pakeitimą E, tokią vietą reikėtų išbraukti, nes vis tik tais moteris o ne vyrai tuo rūpinasi. Taip pat reikėtų priminti tai, kad parlamente susidurėme su sunkumais, jeigu yra prašoma šimtų procentų apmokamų tėvystės arba motinystės atostogų. Taigi pranešimas yra be galo įdomus, reikėtų labiau sustiprinti žiniasklaidos aspektą jame, nes jeigu žiniasklaida stiprins moters įvaizdį, tai bus labai gerai. Tuo tarpu, kai dabar, sakykime, moterų spausdinamos nuotraukos ar apibraižos apie jas nebūtinai būna teigiamos. Uh, Dabar jeigu užduosime klausimą, kas e, iš moterų galima Europoje nurodyti, ką iš moterų Europoje galima nurodyti kaip svarbu asmenį, daug kas pagalvos apie ponę Merkel. E, ne viena ji Europo, e, Europoje darbuojasi politikos srityje, tačiau vis tik tais moterų yra maži, mažai. Jeigu paimsime jungtinių tautų ataskaitas, tai pastebėsime, kad moterų dalyvavimas sprendimų prieimime leidžia užtikrinti daugiau solidarumo ir geriau, e, didesnės, geresnį ber, e, gerbuvį, geresnį valdymą vyrų įvaizdis tarptautinėje arenoje dažnai siejasi su karais, o moterų įvaizdis dažnai siejasi su taika. Moterys turi būti atstovaujamos ne tik politikoje, bet ir žiniasklaidoje. Dėkoju už pasisakymą, dabar žodis ponė Popadopolus. Dėkoju, aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją ponę Pietikainin už puikiai parengtą pranešimą. Čia be kita ko pabrėžiama būtinybė turėti aiškiai skaičiais išreikštus tikslus ir numatyti tokius planus, kurie padeda moterims vaidinti vaid, didesnį vaidmenį priimant sprendimus. Na taip, galimybių yra, jos iki šiol ne visos buvo panaudotos, jos turėtų būti panaudotos, kad būtų užpildytos spragos egzistuojančios teisės aktuose ir kad būtų galima tinkamai imtis veiksmų. Pritariu tam, esu šešėlinė pranešėja socialdemokratų frakcijos šiuo klausimu. Turime sutarti vis dėl to, kad moterims nepakankama atstovaujama, kalbant apie priekybos, gynybos rytis, užsienio reikalus rytį ir daugelį kitų sektorių, ekonomikos sektorių, bankų ir panašiai. Jų mažai yra vadovaujančiuose postuose, politinėse frakcijose, politiniuose sluoksniuose apskritai. Net Europos komisija tenka pasakyti, kad trečdalis komisijos narių yra um, moteris. Labai retai, kada komitetams vadovauja moteris ar direktoratams komisijoje. Šiandien po pietų šis klausimas bus dar kartą keliamas. Mums, manyčiau, pranešime e, yra aktualu viskas, kas yra pasakyta. Europos komisijos vaidmuo čia svarbus, e, žiniasklaidos vaidmuo čia labai svarbus, e, politinių partijų vaidmuo taip pat. Ir aš manyčiau, kad mums reikalingi reikšmingi pasikeitimai. Mums reikia numatyti teisinių požiūrių staistančias priemonės, turime numatyti moterų kvotas e, vadovaujantiems postams užimti, to, to, tos priemonės turėtų būti taikomos visose valstybėse narėse. Iki šiol kiekviena šalis turi savo sistemą, kiekviena politinė partija savo kandidatus skiria skirtingai. Jos pačios sprendžia įtraukti moteris ar ne į rinkimų sąrašus. Ir dažniausiai moteris turi mažiau galimybių ten patekti. Žiniasklaidoms taip pat galimybių suteikiama mažiau, kai jos kandidatuoja rinkimuose. Tad turime numatyti aiškius tikslus, aiškias priemonės, kurios būtų saistančios, teisinės priemonės, kurios būtų saistančios ir tų priemonių dėka tokių priemonių kaip, pavyzdžiui, kvotų nustatymas, tų priemonių dėka būtų galima pagerinti moterų atstovavimą. Na ir paskutinis komentaras. Šiuo klausimu yra priimtos bendvi e, rezoliucijos, jų yra priėmę daugelis tarptautinių organizacijų ir jų priėmė ir Europos taryba ne vieną. Ir manyčiau, kad galiausiai dokumentų yra, tačiau reikėtų, kad gera praktika kokia nors atsirastų vienoje šalyje ar kitoje šalyje ir kad paskui tą praktiką būtų galima keistis, kad būtų galima skatinti moterų aktyvesnį dalyvavimą politikoje. Ta gera praktika turėtų būti įgyvendinta vienu ar kitu būdu, remiantis vienomis ar kitomis priemonėmis, bet kurioje valstybėje narėje. O paskui jie turėtų būti keičiamasi. Na, šalis be abejo pačios gali ieškoti, kaip pasiekti tų tikslų, bet tai individualus ieškojimas tas gali užimti daug laiko, o jeigu bus numatyti teisiškai saistantis įpareigojimai, tai tuomet procesas būtų žymiai greitesnis. Būtų žymiai greičiau įgyvendintos visos tos rezoliucijos, kurių galime paminėti tikrai ne vieną, kurios buvo pasirašytos per pasaulius keletą metų. Dėkui. Dėkuoju, dabar aš pats norėčiau pasisakyti. Šiuo atveju aš taip pat esu šešėlinis pranešėjas ir Kaip daugelis kitų jau pasakė, mano nuomonė tai yra tikrai puikus pranešimas. Jūs e, e, paminėjote visus svarbiausius dalykus, jūs labai aiškiai formuluojate, labai konkrečiai e, formuluojate. Taigi tikrai puikiai padirbėjote ir aš labai džiaugiuosi ir skaitydamas džiaugiausi. Mes E, aš neturiu e, daug pakeitimų, tačiau keletą turiu e, ir norėčiau keletą jų paminėti. Visų pirmiausiai vienas siūlymas būtų dėl kvotų nustatymo. Šiame kontekste mano nuomonė būtų, kad paprastai, kai žvelgiame į kokio nors organo pasiskirstimą pagal lytį, tai reikėtų e, svarbiausia galvoti apie kompetenciją. Tačiau e, normaliai turėtų būti pusę vyrų, pusę moterų. Ir kodėl šiandien dar to neturime? Todėl, kad kvotos jau yra šiandien, nors tai yra neformalios tos kvotos. Dažnai e, mes vyrai renkami vyrus, ar berniukai jaučiasi stipresni, iniciatyvesni. Taigi mes turėtume pakeisti tam tikrą socialinę dimensiją visuomenėje. E, taigi neformaliomis kvotomis mes esame, atrodo, patenkinti, tačiau mes norėtume formalizuoti tas kvotas. Todėl yra keletas E, vietų, kur galima būtų formuluoti šiek tiek griežčiau, ypatingai trečias punktas, kur sakoma, kad parlamentas ragina valstybės narės e, taikytinais atvejais ir aš manau, kad šį žodį taikytinais atvejais išbraukti šitą žodį ketvirtajame punkte taip pat e, e, ponė Bilbao minėjo, kad E, kad negalima būtų būti renkamų daugiau kaip trims kadencijoms. Dar yra vienas punktas, e, kur parlamentas ragina komisiją skatinti e, lygiai teisiškumą, jei to reikia. Tai šitas žodis, jei to reikia, visiškai nereikalingas. Dar turiu siūlymą papildyti. E, ypač paskutiniai punktai, kur kalbama apie ryšius ir čia galėtume papildyti, kad kai mes e, siunčiame pavyzdžiui e, savo komiteto delegaciją, mes galėtume atsižvelgti į delegacijos lytinę sudėtį. Mes turėtume atsižvelgti į delegacijos sudėtį. E, į Kopenhagą važiavome mes e, du vyrai, galbūt e, tai nelabai gerai. Todėl kiekvieną kartą vykdami į kokį nors vizitą turėtume galvoti apie tai, nes mes esame ES atstovai ir mes turime parodyti, mes turime galimybę pasisakyti viešėdami kur nors. Labai svarbu, kad tokią galimybę turėtų ne tik vyrai, bet ir a, moteris. E, tai ir taip pat net jeigu važiuotume e, e to lygios sudėties e, delegacijomis, turėtume e, pasisakyti e, proporcingai o ne tai, kad jeigu vienodai vyrų, vienodai moterų, ir, tačiau daugiau pasisako vyrai. Taigi e, bendrais bruožais pranešimas yra labai puikus ir dėkoju Jums. Dabar žodis ponė Kilnilsen. Ačiū, aš tik norėčiau sugrįžti prie vieno klausimo, kuris buvo iškeltas dėl politinių partijų ir dėl to, kaip galima e, pagerinti situaciją. Tam, kas buvo pasakyta, aš pritariu. E, pritariu, kad reikia juridiškai privalomų priemonių ir tai susiję ne vien su ideologija. Aš tai sakydama remiuosi savo patirtimi. Žalieji, sakykime, savo statutuose 84 metais įrašė lygybę, lygybės principą. E, lygybė visose srityse, tame tarpe ir sąrašuose. Ir tai davė rezultatų, nes mes pirmieji Prancūzijoje e, turėjome moterį e, regiono padekalė, šiaurės padekalė regiono pirmininkę. Po to dar vieną turėjome, nacionalinę sekretorę turėjome savo politinės organizacijos moterį, o dabar e, iš 14 e, parlamentarų 8 moterys parlamente yra. Taigi lygybė, paritetas, jeigu įrašyta į statutą, yra tikrai privalomas dalykas ir duoda rezultatų. Aš tą išgyvenau ir galiu apie tai drąsiai išnekėti. E, ir manau, kad nereikėtų e, pernelyg kukliai elgtis, reikia kiekvienu atveju e, reikalauti lygybės. Kvotos nėra tinkamas dalykas mūsų visuomenėje, gyvena vyrai ir moterys, todėl reikia kalbėti apie vyrų ir moterų lygybę. O kvotos tai yra tam tikri procentai. Ir tuos procentus galime taikyti kažkur kitur, kažkokiam kitom kategorijom, na net nežinau kokiom. Pavyzdžiui, e, kažkokiose tai profesinėse veiklose ar ten kažkur tai kitur, e, pasakant, kad reikia būtinai, kad būtų 30 procentų valstiečių, mokytojų, dėstytojų ar dar kažko. Bet, e, sakykime, lygybė tai yra visai kas kita negu kvotos. Tai yra mūsų visuomenės atspindėjimo principas, kur pusė vyrų, pusė moterų, tad ir čia turi būti lygybė. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstoviai poniai Astre. Beaucoup, le, le... Labai ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Šis pranešimo projektas yra labai subalansuotas, tema labai svarbi, nes e, yra kalbama apie tai, kad moterys yra nepakankamai atstovaujamos e, sprendimų prieimimo procese. Susirūpinimas, kuris buvo pareikštas, yra susijęs su penkiomis prioritetinėmis sritimis e, veikiant pagal ES strategiją lygybės srityje tarp vyrų ir moterų 2010-2015 metais. Norėčiau pabrėžti, kad Europos komisija ketina ir toliau skatinti moterų dalyvavimą rinkimuose, artimiausiuose rinkimuose į Europos parlamentą. Vykdomos yra įvairios finansinės programos sus, e, tuo tikslu. Taip pat yra e, pagrindinių teisų ir pilietybės e, programa, Europa piliečiams programa. Kaip ir pabrėžiama pranešime, Europos komisija turi duomenų bazę, kuri buvo sukurta 2004 metais. Ir ta duomenų baze remdamasi komisija gali e, atpasakoti, kokia yra situacija moterų dalyvavimo politinėme gyvenime tiek e, europinėme, tiek nacionalinėme lygmenyje ir ekonominėme gyvenime bei e, administracinėme ar, ar, ar teismų gyvenime, kokia yra moterų padėtis. Visus tuos duomenys turi komisija. Ir komisija taip pat norėtų padėkoti už paramą visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Kalbant apie užsienio ryšius, kuriuos, kurie yra minimi tiek pranešimo projekte, tiek e, kitur. E, užsienio ryšių tarnyba labai smarkiai dirba, kad politinėme gyvenime moteris dalyvautų aktyviau. E, E, į savo gretas taip pat moteris tengiasi įlieti ir į užsienio politiką. Žinoma, čia visų priemonių, kurių yra imtasi, neminėsiu, bet norėčiau nurodyti, kad kai buvo sukurta UN Women šių metų pradžioje, komisija pradėjo glaudų bendradarbiavimą su šia naujaja struktūra. Siekdama strateginės partnerystės su ją, kad galėtų dirbti efektyviau, siekdama užtikrinti moterų ir vyrų lygybę bei moterų didesnį savarankiškumą. Norėčiau pabrėžti supratimo memorandumą, kuris buvo pasirašytas E, tiksliau bus pasirašytas. Europos sąjungos vaidmuo stebint rinkimus yra labai svarbus ir rinkimus stebint yra rašomos ataskaitos, o į ataskaitas kaip tik ir įeina vyrų ir moterų dalyvavimo santykis. Čia beje kalbama ne tik tais e, apie moteris kaip apie kandidatės, bet ir kaip apie rinkėjas. Vienas iš labai svarbių instrumentų yra 1325 rezoliucijos pritaikymas. Ši rezoliucija yra susijusi su moterų dalyvavimu taikos E, siekime ir palaikime. Labai svarbu, kad moterys galėtų priiminėti sprendimus, užimtų atitinkamus postus, tuos sprendimus priimant, kad visur įsivyrautų ir būtų palaikoma taika. Užsienio santykių tarnyba taip pat siekia kad ir čia moterų vaidmuo būtų aktyvesnis. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra Europos instrumentas už demokratiją ir žmogaus teises. Jis taip pat prisideda prie e, moterų ir merginų bei mergaičių e, teisų užtikrinimo ir pagerinimo. Politinės partijos taip pat gali labai daug prisidėti, kad įvyktų realūs pokyčiai. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Galutinį žodį suteiksiu poniai Petikeinin. Ačiū už jūsų konstruktyvius komentarus. Aš lauksiu jūsų pastabų ir pakeitimų raštu, kad aš galėčiau uh, E, parengti naują redakciją. Aš norėčiau tik pakomentuoti du siūlymus. E, e, dėl trečiojo punkto ten, kur tinkama. Tai turiu galvoje techninės rinkimų sistemas, kurios yra labai skirtingos. Kai kuriuose valstybėse neįmanoma nustatyti uh, E, e, kvotų dėl rinkimų sistemų. Galbūt galėtume čia geresnę formuluotę surasti. Nes turėjau galvoje čia skirtingus techninius modelius. O dabar dėl, dėl trijų uh, mandatinių uh, periodų. Priežastis čia būtų tai, kad uh, E, jeigu 50 procentų yra e, moteris, 50 procentų vyrų. Tačiau jeigu mes neturime gero e, pirmininko vyro, tai nebūtinai turėtume keisti jį moterim pirmininkais turėtų būti ir vyrai, ir moterys, kaip ir gynybos e, e, reikalų komitete. Todėl visur turėtų būti lygybė visuose komitetuose. Dėkuoju. Okay. Ačiū. Tuomet paliksime e, šį punktą ir paskelbsiu darbo E, grafiką šiandien gruodžio 20 dieną 3 valandą yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Dėl šio pranešimo balsuosime sausio 25-26 dienomis. E, plenarinėme posėdyje kovo mėnesį bus svarstoma. Dabar pereisime prie 18 darbo atverkės punkto. Tai yra tarybos 2004-113 nu, e, įgyvendinančios vieno požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių teik tiekimo ir paslaugų teikimo perkelimas į nacionalinę teisę ir e, taikymas. Prašau žodis poniai Gurmai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Manau, kad tas klausimas yra žymiai įdomesnis ir kolegų dalyvavimas neatspindi to klausimo įdomumo. Na, bet šį klausimą reikėjo nagrinėti anksčiau, aš turiu vadovauti diskusijoms toko klausimu, tuomet, na ir taip jau išėjo, kad negalėjau vieno, dviejose vietose būti vienu metu, dėl to klausimo svarsimas buvo atidėtas. Na, pranešimo galiu pateikti ir viena, ne dėl to, kad manyčiau, kad be kolegų negaliu to daryti, tiesiog mano komanda dirbo labai aktyviai, ypač didelis ačiū Andželai, kuri labai prisidėjo rengiant šį pranešimą. Mes norime pasakyti, kad šis klausimas tikrai yra labai labai įdomus. Tai mums irgi gali mm, iškelti tam tikrą modelį. Komisija neipatingai nori į šį klausimą gilintis. Nematau komisijos atstovų. Na, komisija nelabai kreipia dėmesį į mane. Ir norėčiau pasakyti, kad pamaniau, jog šis klausimas yra tas, kuris liečia kasdienį mūsų piliečių vyrų ir moterų gyvenimą. Todėl galiu parengti darbo dokumentą. Ir mes, sakyčiau, dirbome su visomis įmanomomis tarnybomis ir išversti dokumentą 23 kalbas nėra labai lengva. Siekiau ir čia, kad klausimas būtų traktuojamas taip pat kaip ir visi kiti. Labai trumpai dėl paties pranešimo. Nes darbo tvarkėje klausimas egzistuoja, tačiau atskiriems aspektams laiko gali ir nepakakti. Jūs šį darbo dokumentą galite rasti internete. Ir manau, kad visi turėjot galimybę susipažinti su juo. Aš norėčiau geriau išklausyti jūsų komentarus, o ne gaišti laiką pristatinėdama šį dokumentą. Nes paprastai baigi, toks paudžių pristatymus baigės tuo, kad kalbame kiekvienas savo. Tiesiog noriu keletą aspektų pabrėžti ir pasidalinti kai kuriomis mintimis su jumis. Pirmiausia, aš esu atsakinga už bendrą 2004 metų 13 direktyvos įgyvendinimą. Na, mums tai nėra labai lengvas darbas. E, antra, Mes visi žinome, kad Europos komisija turėjo parengti ataskaitą apie tai, kaip ši direktyva yra įgyvendinama valstybėse narėse. Na, mano pranešimas ir rezoliucija turėjo būti paremti šiuo dokumentu, tačiau, kaip jau ten bebūtų, tas dokumentas kol kas yra neparengtas, jau rengimas buvo keletą kartų atidėtas ir dabar, sakoma, metų pabaigoje galiausiai pasirodys. Jeigu kažkas iš komisijos galėtų pasakyti, norėčiau užgirsti, o kadagi jis pagaliau iš tikrųjų pasirodys, nes mums darbo šis dokumentas reikalingas. Pirmiausia, buvo galima suprasti, kodėl buvo vėluojama. Tačiau, ne, nes buvo kitokių jau reikalų iškilę, tačiau dabar nebematau priežasčių atidėlioti šio dokumento. Taigi skatinu dar kartą komisiją pateikti savo vertinimus ir ataskaitą, kuo greičiau, tuo geriau. Kodėl tai yra svarbu? O būtent todėl, kad dabartinė ES labai skiriasi nuo ankstesnės. Žmonės mano, kad jais nesirūpinama. O šis klausimas aiškiai rodo, kad, kad, kad, kad veikti čia yra ką, nes pažymonės nežino, kaip veikti, ką daryti. O laikas bėga. Taigi aš norėjau sulaukti komisijos ataskaitos prieš teikdamas savo pranešimo projektą, kaip jau sakiau. Tačiau ir be to dokumento aš ir supratau, kad tos direktyvos atskiros dalys reikalauja mūsų dėmesio tam, kad būtų galima pradėti diskusijas komitete. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie šią direktyvą ir apie mano pateikto teksto atskiras dalis. Visą tai rodo, kad aš turėjau remtis ne, ne komisijos dokumentų, tačiau pranešimų dėl e, atskirų lyčių diskriminavimo, kalbant apie galimybę naudotis prekėmis ir paslaugomis ir kalbant apie 2004 metų 113 tarybos direktyvą. Trečia, norėčiau pasakyti štai ką. Šis darbo dokumentas yra parengtas tam, kad galėtume pažvelgti į tai, kaip sekasi gyveninti šią direktyvą, su kokiomis problemomis susidurėma ir kokius įmanomus sprendimus galima siūlyti sunkumams įveikti. Aš noriu įrodyti komisijai, kad mes pasisakome už bendradarbiavimą ir norime padėti bendradarbiavimą plėtojant. Todėl mes esame vertintini rimtai. Direktyva, pavyzdžiui, sako, kad reikėtų vienodai paskirstyti naštą. Tačiau buvo daugelį valstybių narių teisės aktų įgyvendinti šiek tiek kitokie principai susiję su lyčių lygybė. Tačiau ne visos valstybės narės atsižvelgia į visų kriterijų įgyvendinimą. Ta direktyva buvo ne visur įgyvendinta vienodai. Dauguma valstybių narių reguliuoja diskriminavimo klausimus susijusius su motinystė ar neštumu. Daugelį, daugeliu atveju, kalbant apie būstą, pavyzdžiui, šį kriterijų buvo atsižvelgta. Lygiai taip pat atsižvelgta buvo ir gaunant paskolas. Tačiau kitose sektoriuose problemų iškilo, pavyzdžiui, siekiant tinkamos sveikatos apsaugos ir panašiai. Taigi temų tolesniems darbams dar tebe lieka aktualius ir jų gausu. Daugelis valstybių narių turi tinkamiau perkelti šią direktyvą, nes kai kurios jų perkelė tą, šį, tą direktyvą nepilnai, vienos vėlavo, kitos perkelė tik iš dalies. Kai kurios valstybės narės pasirinko minimalistinį požiūrį ir formalų tik direktyvos perkelimą, nes matome, kad skirtumai e, susijęs su direktyvos perkelimo kokybė labai skiriasi. E, tai skirtumai yra didžiuliai valstybėse narėse. Taigi, ką siūlau? Norėčiau pateikti pavyzdį. Aš manau, kad būtų puiku panalizuoti seksualinio priekabiavimo atvejus. Pavyzdžiui, švietimo sistemos srityje. Nors direktyva neapima šios ryties, e, tai būtų svarbus klausimas. E, reklamos žiniasklaidoje klausimai irgi nėra šios direktyvos apimami, bet tai yra įdomus klausimas, kurį galėtume iškelti, nes žiniasklaidą galėtume pasitelkti kovodami su stereotipais. Reikėtų pabrėžti didesnio skaidrumo būtinybę. Komisija galėtų veikti skaidriau. Tiek, kal, sakyčiau, reikia pasitelkti e, procedūrą dėl pažeidimų tais atvejais, kai valstybės jums tenkančių įsipareigojimų nevykdo Ir manyčiau, kad kovant su, su diskriminacija reikėtų užtikrinti geresnę nukentėjusiųjų apsaugą. Kokybė šio teisės akto perkelimo turėtų būti garantuojama tvirčiau, reikia numatyti stebėjimo struktūras ir galimybę keistis geriausią praktiką. Na ir paskutinis, ketvirtas klausimas būtų susijęs su dar vienu aspektu. Penktame, penki vienas. Pirma, e, sutarties straipsnėje yra sakoma, kad kalbant apie finansinės paslaugas ir vairias kitas paslaugas, neturi būti daromi skirtumai tarp lyčių, kai kreipiamasi dėl panašių paslaugų. 5.2 straipsnėje valstybėms narėms suteikiama galimybė apsispręsti iki 2007 kitų metų dėl to, kokius skirtumus būtų galima taikyti. Tuo atveju, kai vertinant riziką, atsižvelgiant į aktuarijų duomenis ir statistinius duomenis, skirtumai yra pagristi, tačiau valstybės narės pasitelkusios uh, šias taisyklės e, tų skirtumų nepanaikino, ypač kai kalbame apie rentą iki gyvos galvos ir draudimo sistemas. E, buvo paskelbta taip pat ir e, paskelbtas sprendimas dėl to, kad nuo 2011 kovo šie skirtumai turi būti panaikinti. Tačiau draudimo sektorius nuo to tapo tik dar labiau komplikuotas. Esu Europos parlamento narė ir mano svarbiausias susirūpinimas yra nukreiptas į Europos piliečius. Šiuo atveju ES piliečiai yra paslaugos vartotojai. Jeigu pažvelgtume į rinką, tai egzistuojančios studijos aiškiai rodo, kad išaugo e, įmokos gyvybės draudimui ir automobilių civilinio draudimui, civilinės atsakomybės draudimui. E, jos dažniau išauga moterims negu vyrams. Tad manyčiau, kad čia irgi dar reikia ieškoti pusiausvyros. Aš manyčiau, kad reikia turėti labiau patobulintus metodus susijusius su rizikos vertinimu, o ne tiesiog kelti draudimo įmokų dydį. Na, neturiu čia tikslo išspręsti visko vienu įpu, tačiau manau, kad yra klausimas, kurį man nuonė privalu išspręsti, ar vyrai ir moteris turi tą pačią padėtį, kalbant apie draudimo paslaugas o gal mes esam skirtingi. Visą tai aiškiai rodo, kad daugeliu atveju, kalbant apie, pavyzdžiui, gyvybės draudimą, skirtumų yra. Šiandien e, reikėtų pasitelkti galbūt skirtingą traktavimą, o ne diskriminaciją. Reikėtų remtis objektyviais faktoriais. Ir čia aš kalbu tik tai apie apie laikotarpius jau tęsiasi gana ilgai, tad klausimas būtų toks, ar pramonė gali ir toliau remtis lyčių aspektu. Man taip pat įdomu būtų sužinoti, kokias socialinės pasiekmes turės draudimo įmokų išaugimas, nes atsiras žmonių, kurie drausis mažiau tai gali turėti įtakos ir taupimo sistemoms bei gyvybės draudimo sistemoms bei pensijoms. Mes vakar su komisaru Andor kalbėjom apie pensijų reformas. Penktajame straipsnėje, pirmojoje dalyje direktyvoje yra pasakyta, kad direktyva yra taikoma naujoms sutartims ar kontraktams, kurie sudaromi po 2007 metų. Tačiau kas įvyks tuomet, kai tuos kontraktus ar sutartis reikės atnaujinti. Po pereinamo laikotarpio klausimų tebelieka daug, o kad būtų galima išvengti ginčių ateityje, yra būtina užtikrinti juridinį saugumą įgyvendinant šį teisės aktą. Tai yra prioritetas. Vartotojams taip pat, gerbiami kolegos, elkime sąžiningai. Situacija yra sunki ir esant tokiai sunkiai padėčiai turime iš, iškelti klausimą, o kas mokės už visą tai? Be abejo, vartotojai. Europos komisija pabrėžia, kad, būtina kei, kad nėra būtina keisti teisės aktų, tačiau tai nutiks. Komisarė Reding sakė, kad suprantamas gairių įgyvendinimas bus lydimas vėlesnių reformų. Mes tebe laukiam tų siūlymų, nes nėra. O matome, kad juridinį tikrumą užtikrinti yra būtina. Būtina kelti ambicingus tikslus ir pateikti tas gairias kuo greičiau, tai tampa skubus klaus, skubių klausimų. Komisija gairių kol kas neparengė, o mums reikia didesnio tikrumo ir nuseklesnio teisės akto įgyvendinimo. Mes tai esam pažadėję. Dėl to turime skirti kuo didesnį dėmesį e, teisės aktų reikiamiems pataisimams. Mes nelabai daug ką galim padaryti, jeigu Europos komisija prie to klausimo dirbti nenori. Tačiau privalumų galima būtų sulaukti daug, nes e, su, su panašiomis problemomis galima susidurti ir gyvendant kitas direktyvas. Tad labai svarbu pagerinti visų teisės aktų gyvendinimo priemonės. Na, tikiu, kad mano darbas nebus vieno asmens šau. Aš pateikiu savo pranešimo projektą ir norėčiau, kad jūs taip pat pateiktumėt savo nuomonę, kad aš galėčiau atspindėti mūsų visų nuomonę. Aš kalbėjau apie tam tikrus sprendimus, norėčiau pasidalinti įspūdžiais su jumis, tačiau esu vienintelė parlamento narė salėje, esu pranešėja ir laimiai vicepirmininkė kolegė Matėra sėdi salėje. Tiesiog esame kaip tos pačios kartos žmonės padiskutavę šiuo klausimu, įdomiai padiskutavę. Na, tikiuosi, kad vis dėlto pavyks tinkamai įvertinti šios direktyvos įgyvenimą. Dėkoju uždėmesi, na, visiems linkiu linksmų kalėdų ir tikėkime, kad šios direktyvos gyvenimas nėra neįmanoma misija ir kad mums savo darbus visus pavyktų užbaigti sėkmingai. Ačiū. Dėkoju. Kaip jūs minėjote, šiuo metu parlamento narių nėra daug salėje, tačiau aš turiu jums klausimą. Man įdomu būtų žinoti, jūs turite E, paminėjusi eilę rekomendacijų pabaigoje. Ar, ar ketinate. Ar ketinate konkretizuoti, ką komitetas galėtų konkrečiau padaryti šiuo klausimu? Nežinau, ar galiu suteikti žodį poniai Tombo, kuri atstovauja komisiją. Prašau. Labai ačiū. Kaip žinote, komisija labai aktyviai konsultavosi su visomis frak, e, frakcijomis ir su valstybėmis narėmis bei kitomis struktūromis. E, pone Reding, viceprezidentė komisijos, taip pat labai greitai e, nusprendė iki metų pradžios patvirtinti, e, pabaigos patvirtinti gairės, kurios leistų visų interesų, interesų, į visų interesus atsižvelgti. Ir gyventi teismo nutartį. Taigi metai iki įgyvendinimo lieka, kol teismo, e, pagal teismo nutartį. Taigi mes įsipaišome į visus nurodytus terminus. Ačiū. Tuomet e, suteiksiu žodį vėl poniai Gurmai. Visų pirmausia, puiku, e, kad yra keletą dar šaunių moterų šioje salėje ir nuostabus pirmininkas. Šis dokumentas bus parengtas e, rytoj. E, tai yra paskutinė darbo diena parlamente ir komisija turėtų gerbti mus kaip žmonės. Tai reiškia, jeigu negi jie negalėjo e, parengti šio E, aptarti šio dokumento anksčiau. Aš parengiau šį dokumentą dar lapkričio mėnesį ir aš esu labai dėkinga, kad kolegos pateikė savo nuomonę. O komisijos požiūris e, yra tiesiog apgailėtinas, tai rodo, kad jiems tiesiog nerūpi Europos parlamentas. Niekas į mane iš komisijos nesikreipė. Aš negavau jokio e, atgalinio ryšio, e, nebuvo jokio pakvietimo, e, kad aptartume šio pranešimo klausimus. Jūs turite suvokti, kad šis Europos parlamentas yra daug stipresnis negu bet kada. Mes atstovaujame ES piliečius. Ir mes rengiame e, dokumentus, o konkrečiai šį dokumentą mes norime pasakyti, e, e, kad mums tai rūpi. O dabar jūs man sakote, kad mes pasikonsultuosime, mes pasitarsime. Aš puikiai žinau e, problemą su e, lyčių lygybės klausimu draudimo srityje, nes aš e, susipažinau su tyrimu. Komisija turi mus gerbti parlamente. E, ir gerbiamas pirmininkė, jūs turėjote klausimą. Aš tik tai norėjau išdėstyti savo mintis ir e, suteikti jums motivacijos, kai, ką komitetas galėtų padaryti. Mes galėtume parašyti laišką, kad gruodžio 20, 20 dieną mes iš komisijos nėra e, jokio atsako. Jeigu mes atsakingi už piliečius, mes turime kalbėti labai aiškiai. Europoje yra moralinė krizė. Mes tikrai turime pademonstruoti piliečiams, kad mes dirbame jų labui. Ir aš manau, tikiuosi, kad kažkas bus daroma. Deja, E, ir aš norėčiau palinkėti visiems linksmų kalėdų. Tikėsime, kad šis pranešimas bus signalas komisijai, kad mes esame čia ne kaip marionetės, o kaip rimti e, sprendimų prieimėjai. Dėkoju. Dėkoju e, poniai Bauer, e, kuri mane palaikė. Eh, eh, kol kas daugiau nėra norinčių pasisakyti, laikykime, kad šios diskusijos baigtos. Aš norėčiau pranešti darbo grafiką. 20, vasario 27-28 dieną aptarsime šį pranešimą. Paskutinė diena pateikti pakeitimus yra kovo pirmą dieną 12 val. E, komitete bus balsuojama kovo 27 dieną. Kol kas dar nėra nuspręsta dėl e, to, kada bus svarstomas klausimas plenarinėme posėdėje. Dabar pereisime prie 16 e, punkto. Aš manau, kad ir 16 ir 17 punktą galėtume aptarti kartu, kadangi pranešėja yra ta pati ir klausimas, e, klausimai yra panašus. Tikiuosi, neprieštarausite, kad e, šios klausimus aptarsime kartu. Žodis poniai Matera. Grazie Presidente, anch'io noto come la collega Zimmer. Dėkuoju pirmininkė. Kaip ir kolegė, aš taip pat tvirtinu, kad labai Viskas įdomu, iš tiesų salėje be galo daug kolegų matau. Mūsų kompanija puikiai, pabandykime toliau dirbti taip pat sėkmingai, kaip dirbome iki šiol. Vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš pagrindinių principų ES. Audito rūmai kiekvienais metais stengina, stengiasi, kad į biudžetą būtų įtraukta tokia eilutė. Antroji nuomonė yra, antras skyrius yra susijęs su moterų ir vyrų lygybę 2010 metais. Čia turiu tik tais keletą pasiūlymų, nedaug ką galima be pridurti. Labai svarbu pabrėžti, kad E, biudžetas turi būti vykdomas atsižvelgiant į vyrų ir moterų lygybę. Tai nėra aiškiai paminėta. Vilniaus vyrų ir moterų lygybės institutui antrajame skirsnyje E, yra kalbama apie funkcionavimą, išlaidas ir panašiai. Maždaug 440 tūkstančių eurų buvo išaldyti, nes Lietuvos vyriausybė atrodo susidūrė su problemomis priimant žmonės į darbą. Taip pat problemos yra susijusios su nuomavimo išlaidomis, o trečiajame skirsnyje 220 tūkstančių e, buvo išaldyta, infrastruktūroms 195 tūkstančiai, o kalbant apie tas e, funkcionavimo išlaidas, tai dėl to buvo išaldytos tos išlaidos, kad e, to, tos lėšos, kad buvo sunku surasti uh, ir priimti į darbą aukštai kvalifikuotus asmenis. Reikėtų ateityje numatyti, kad tie postai užsipildys, o institutas dirbs geriau. Aš taip pat nurodžiau, kad institutui yra labai svarbu nurodyti, su, kokio, su kokiamis kliūtimis yra susidurėme kad būtų galima aiškiau ir skaidriau veikti. Ir parlamentui, Europos parlamentui suteikti visą reikiamą informaciją. Pakeitimų pateikimo terminas yra 9 sausio, kitaip tariant, iš karto po atostogų Kitų pastabų neturiu. Šie nuomonių projektai paprasti, jie nusipelno labai intensyvaus dėmesio, tad aš ir toliau stebėsiu, kaip dirba Vilniaus lyčių lygybės institutas. Nes darbas, kurį jis atlieka, yra be galo svarbus. Ačiū visiems uždėmesi. Atrodo, kad dabar jau mūsų darbų pabaiga. Ačiū pirmininkė ir jums uždėmesi. Ačiū, kad taip aktyviai pirmininkavote. Nors esate vyras, sprendžiate moterų reikalus. Labai ačiū Jums už bendradarbiavimą ir ačiū, kad e, toks puikus esate pirmininkas. Dėkoju buvau priverstas nusimti šiek tiek ausinės, e, tačiau tai tik buvo 30 sekundžių. Bet aš visą laiką jūsų klausau. E, teks pasipraktikuoti daugiau italų kalbą. Pone Gurmai, prašau. Exactly, probably... Mūsų vengrų e, vertėjai pasakė, kad jūs tikrai gerai suprantate italų kalbą turbūt. Visų pirmiausia, aš tikrai manau, kad e, svarbu, kad ir šis klausimas susilauktų atitinkamo dėmesio. Lyčių lygybės institutas yra labai svarbi institucija ir kaip kad e, Barbara yra jauna politikė ir ji tikrai puikiai padirbėjo. Ji labai aktyviai dirba biudžeto komitete ir labai e, svarbu sekti jos darbą. Ir aš manau, yra vienas sakinys, vienas siūlymas, kuris pabrėžia biudžeto auditą Ir čia labai aiškiai pasakyta, kaip mes galėtume puikiai bendradarbiauti. Lygiai teisiškumo e, darbo atvarkė ir e, lyčių lygybės institutas e, glaudžiai siejasi su mūsų darbu ir mes turime užtikrinti, kad kitais metais E, galėtume padidinti šio instituto e, veiklos biudžetą, kad jis galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas. Vakar e, mane nustebino pranešimas susijęs su susijęs su finansinės ir ekonominės krizės pasiekmėmis e, skirtingoms lytims ir mes tikrai turime turėti e, lyčių specifinius e, statistinius duomenis ir Barbara ne tik šiuo klausimu, bet ir kituose. Aš kaip šešėlinė pranešėja galiu palinkėti sėkmės visiems mums ir mūsų vertėjams, mūsų techniniams darbuotojams. E, Sabinai, tikrai didelis malonumas su jumis dirbti. Norėčiau pasakyti, kad mums reikia geresnio dalyvavimo. E, ir mes stengiamės išspręsti visus lyčių lygybės klausimus. Dėkoju. Aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad e, tai, ką pasakė ponia Matera viename siūlymu, e, kurie kelia e, keletą minčių jūs esate priversta teikti tokius siūlymus, tai yra gana keista, bet tokie, tokie dalykai turėtų būti e, iš pat pradžių. Dabar suteiksiu žodį poniai Bauer. So much. Dėkoju. Visų pirmiausia, norėčiau prisijungti prie kolegės, geriausių linkėjimų visiems jums čia susirinkusiems. Taip pat norėčiau pasakyti, e, kad labai vertinu Barbaros indėlį ir jos atsidavimą. Tai matome ne tik šiais atvejais, bet ir kitais atvejais. E, manau, kad pas praėjusių metų praktika, kai kalbėjome, e, diskutavome kitų metų biudžetą ar biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Būtų neblogai, kad čia dalyvautų lyčių lygybės instituto e, direktorius. Nes kartais e, mes prarandame ryšį su šiuo institutu. Ir esu tikrą, e, kad e, jie tikrai turi rūpešių e, ryšium su instituto perkraustimu. Ir koordinacija, koordinavimas tarp instituto ir mūsų komiteto galėtų būti geresnis ateityje. Institutas pagrindinį dėmesį skiria pirmininkaujančių e, valstybių pirmininkavimo e, rengimui, tačiau mes galėtume e, keistis informaciją deramų laikų ir manau, kad pats laikas būtų pasikviesti lyčių lygybės instituto direktorę ar asmenį atsakingą už ryšius su parlamento komitetu aptarti tai, kas vyksta lyčių lygybės komitete. Ir mes sutarėme anksčiau, kad tokios diskusijos turi vykti nerečiau kaip kartą per metus e, e, ir tai galėtų vykti arba aptariant kitų metų biudžetą, arba tvirtinant biudžeto įvykdymą. Dėkuoju, ponia Baurai, aš su jumis sutinku. Mes e, šį klausimą pasižymėsime, jūs tikrai puikų pasiūlymą pateikėte. E, pabandysime e, tai suplanuoti. Aš norėčiau paklausti, ar komisijos atstovai norėtų kažką pasakyti. Niekas iš komisijos nenorėtų pasisakyti? Ne, niekas nenori pasisakyti. Tuomet e, suteiksime baigiamai žodį poniai Matera. Sì, Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. norėčiau prisidėti prie ponios Bauer iniciatyvos. Be abejo, instituto vadovą ar vadovę reikėtų pasikviesti čia, kad galėtume aptarti visą šią tematiką, nes kolegoms šiandien dalyvaujant posėdį negausiai neišėjo prie klausimo esmės šiandien prieiti. Ekonominiai klausimai, biudžeto klausimai yra svarbus. tai laikoma vienai sudėtingiausių klausimų. Manyčiau, kad mūsų komitetas ir biudžeto komitetas turi rimčiau bendradarbiauti šiuo klausimu. Kolega Mario Mauro, mano delegacijos vadovas, sakė, kad tai yra svarbi delegacija. Suprantu, kad dedant pastangas ir gerą valią, pavyksta informaciją gauti, klausimus parengti. Aš mačiau, kad interesai mūsų yra skirtingi, pritariu tam, kas sakė ne Bauer. Tuomet mm, baigsime šias diskusijas mm, ir pristatysiu laiko grafiką, kad nebūtų kokio nors nesusipratimo. Paskutinis pakeitimo pateikimo terminas yra šiandien, 3 valanda, gruodžio 20 diena, 3 valanda. E, e, dėl to balsuosime sausio 25-26 dieną. Biudžeto kontrolės komitetas e, šį klausimą nagrinės kovo 26 dieną. Šiandien yra galutinis pateikimo terminas. Dabar 19 klausimas, kiti klausimai, tokių nėra. Taigi palikime šį klausimą. Ir 20 klausimas, tai e, kito susitikimo, kito posėdžio data yra e, Briuselyje sausio 25-26 diena. E, ir e, kadangi artėja kalėdinės atostogos, Norėčiau palinkėti jums e, linksmų kalėdų ir laimingų naujųjų metų visiems, visiems mūsų bendradarbiams, techniniams darbuotojams, vertėjams. Tikiuosi visi pailsėsime, nes mes tikrai užsitarnavome šio poilso ir susitiksime iš naujo sausio mėnesį naujomis jėgomis. Kipsime į darbus. Taigi dėkui ir linksmų kalėdų ir laimingų naujų metų. Kai dėl koordinatorių posėdžių susitiksime 11.30.